Good afternoon, dear colleagues. We start our uh, meeting. Labadiena, kolegos. Norėčiau pradėti posėdį. Jei niekas nesiūlo pakeitimų, darbo atvarkiai laikysime ją patvirtintą. Ir toliau įvykusio posėdžio, kuris įvyko gegužės 11 protokolo tvirtinimas. Uh, Niekas neturi, jei niekas neturi jokių pastabų, laikysime protokolą patvirtintų. Ir kitas darbo atvarkės klausimas, pirmininkės pranešimai, pirmininkė pranešimų šiandien neturi. Ir dabar perėsime prie klausimo. Kolegos, mūsų šiandienos klausimas skirtas lyčių lygybei ES žiniasklaidos sektoriuje Europos Sąjungoje. Noriu šiltai pasveikinti visus dalyvius ypač mūsų svečius, ekspertus, ekspertes, kurie, kurios e, pasidalins savo vertingais pastebėjimais. Taip pat noriu pasisveikinti, pas, pabrėžti, kad Pekino 95-ųjų platforma jau pripažino žiniasklaidos ir moterų santykio svarbą. E, moterų dalyvavimas e, aukšto rango postuose žiniasklaidos sektorėje išlieka e, žemas. Atsižvelgiant į šiandieninį e, globalinės žiniasklaidos poveikį kurį reikia tinkami įvertinti. E, lyčių lygybės užtikrinimas šiame sektoriuje yra aktualesnis šiandien nei bet kada. Šiame klausime šiandien kalbėsime apie tai, kaip moterų dalyvavimas žiniasklaidoje, žurnalis, darbas žurnalistų sektoriuje, kit, keičia organizacinės kultūrą. Kalbėsime apie lyčių stereotipus žiniasklaidoje, taip pat pakalbėsime apie tendencijas ir pokyčius vykstančius lyčių lygybės požiūrių ES žiniasklaidos sektoriuje. Pabandysime aptarti ir patį sektorių ir jo e, kuriamą turinį ir tai, kaip šie du veiksniai tarpusavyje sąveikauja. Šiame klausime išgirsime svarbios informacijos, kuri bus reikalinga mums rengiant pranešimą. E, Ta pačia tema pranešimo autorė yra ponė Mikhaila Šoidrova, kuri dėja šiandien negalėjo atvykti į renginį, bet ji įrašė e, savo pasisakymą ir jį e, mes išklausysime, peržiūrėsime. Prašau žodis jai. E, mėly, mielos kolegės, mėly kolegos, siunčiu linkėjimus iš Prahos ir atsiprašau dėl to, kad negaliu dalyvauti šiame renginyje. I have urgent matters in my constituency in Czech Republic, but I will be following this interesting debate and use it for my report on gender in media. My assistants are in the room and um, I'm looking forward uh,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 Uh, uh, uh, Ačiū. Dėkojame pranešėjai poniai Šoidrovai už įrašytą e, pasisakymą. O dabar žodis mūsų ekspertams, ekspertėms. Visų pirma, poniai Lenkai Vohotsovai iš Prahos kar, Karlo universiteto socialinių mokslų fakulteto. Labas rytas, laba diena. Manęs paprašė pristatyti mokslo tyrimų sritį ir e, techninę perspektyvą. Ver... Aš e, pristatysiu tiek e, tyrimų e, lyčių aspektais, tiek ir žiniasklaidos tyrimų perspektyvas. <clears throat> Matau, kad jūs nematote mano prezentacijos skaidrių. Na, nesvarbu, aš bandysiu kalbėti toliau. Taigi tiek e, lyčių lygybės, tiek žiniasklaidos e, tyrėjai turi savo metodologiją ir tyria specifinius klausimus, kurie jiems yra artimiausi. Vertėjai tik tai nori pranešti klausytėms, kad jiems labai traška ausise, todėl sunku girdėti, ką kalbėtoja šneka ir išversti. Taigi, Šių tyrimų objektai yra skirtingi, tyrimo metodikos yra skirtingos ir rezultatai atitinkamai taip pat skirtingi. Studijuodami žiniasklaidą mes negalime atskirti lyčių lygybės e, faktoriaus nuo e, sociografinių, sociokultūrinių aspektų. Šiandien negalime tyrinėti žiniasklaidos e, ir lyčių lygybės aspekto taip pat ir be sąsajų su ekonominiais aspektais. Žiniasklaida turi specifinę organizacinę struktūrą. Taigi mes e, labai apdariai vertiname žiniasklaidos poveikį, nes abiejų sričių negalime e, vertinti izoliuotai. Būtų naivu manyti, kad e, žiniasklaidos įtaka yra per didelė, tačiau e, žiniasklaidos tyrimai dažniausiai remiasi faktais, <clears throat> kuriuos tuo tarpu yra pakankamai sudėtinga nustatyti. Vertinant e, santykius e, tarp žiniasklaidos ir visuomenės ekonominių požiūrių, tai dažnai yra teigiama, kad žiniasklaidos produkcija arba veikla yra orientuota į e, žmonių, į žiūrovų klausytojų poreikius. Na ir kokios yra svarbiausios temos žiniasklaidos tyrimuose. Čia taip pat pasakysiu keletą žodžių. Čia lygybės aspektas žiniasklaidoje daugiausiai susijęs su e, moterims, kurios dirbo žurnalistinį darbą. Mes remiamės atitinkamos e, stebėsenos ataskaitos tyrimo, kuris yra rengiamas kas penkeri metai skaičiais. Šis tyrimas yra grindžiamas ir atliekamas pagal, pagal tam tikrą technologiją. Naujausi tyrimo rezultatai parodo, kad per vieną dieną žiniasklaidos turinio e, viso išleidžiamo į eterį arba atspausdinamo 37 procentus parengia moteris. Tačiau ypač televizijoje tarp jos vedėjų didžioji dalis yra moteris. Taigi čia taip pat reikia paminėti, kad priklauso viskas taip pat ir nuo amžiaus, tai reiškia, kuo vyresnio amžiaus moteris, to rečiau jos pasirodo televizorių ekranuose. Na, e, o kalbant apie skaitmeninę žiniasklaidą, tai čia taip pat e, daugiau nei 40 procentų turinio parengė moteris. Temų pasiskirstimas, kalbant apie tas temas, kurios yra pristatomos žiniasklaidos, Taip pat e, mūsų tyrimo eigai išaiškėjo, kad e, pagal žurnalistų lytis yra paskirstamos taip pat ir žiniasklaidos temos. Tyrimo rezultatai rodo, kad e, tik trešdalis temų, su kuriamis dirba moteris, žiniasklaidoje iš tiesų yra labai svarbios. Kalbant apie tai, kiek moterų užima vadovaujamas pareigas žiniasklaidoje, tai yra taip pat labai svarbus aspektas. Ir čia mes galime kalbėti apie tą taip vadinamų stiklinių lubų efektą, kai moteris sunkiai sugeba praeispasimušti ir užimti aukštas vadovavimas pareigas. Mes čia reikia pastebėti, kad labai sunku gauti atitinkamus duomenys tyrimams. Mes ėmėmės 2011 metų duomenimis ir jie rodo, kad tikrai moterų vadovavimuose pareigose žiniasklaidos priemonėse yra nedaug. Dar viena tema yra galimybė žiniasklaidos priemonės dirbančioms moteriams suderinti profesinę ir šeiminę veiklą, taip pat e, kitos svarbios temos yra seksualinis priekabiavimas, seksizmas žiniasklaidos sektoriuje. Pats seksistiniai išpoliai prieš e, viešoje erdvėje veikiančias dirbančias moteris. Nu, aš noriu pasakyti, kad mūsų tyrimas parodė, kad ši tendencija vis labiau stiprėja ir vis dažniau pasitaiko, pavyzdžiui, tam tikrų išpolių, užgauliojimų susijusių su moterų žurnalisčių išorė ir e, tokių patyčių pasitaiko ypač daug internete. Mano tyrimo objektas buvo lyčių lygybės aspektas žiniasklaidoje. Ir kaip jau minėjau, tie, kurie tyrė žiniasklaidos sektorių, tyrė jį visais aspektais, ne vien tik tai lyčių lygybės aspektu. Ir aš stengiausi tyrimo įgoje išsiaiškinti, ką būtų galima pakeisti, kad moterų padėtis pagerėtų. Egzistuoja labai glaudus ryšys tarp žiniasklaidos turinio ir ar tą turinį rengiančių moterų skaičiaus. Mes prieėmė išvados, kad kuo daugiau moterų bus tiesiogiai susijusios su žiniasklaidos turiniu, tuo didesnė dalis žiniasklaidos temų bus skirta moterų problemams. Tačiau mūsų tyrimė tiesioginių sąsajų nebuvo galima išvelgti tarp šių aspektų, nes e, moteris, moteris dirbdama žiniasklaidoje nėra linkusios daugiau dėmesio skirti moterims rūp, rūpimiems klausimams. Kartais toks įspūdis susidaro, tačiau bendrai vertinant iš tiesų taip nėra ir čia negalima būtų išvelgti tiesioginio sąryšio. Egzistuoja dar vienas klišė, pagal kurį moteris užimančios žiniasklaidoje vadovaujamas pareigas galėtų smarkiai pakeisti jos turinį apskaitai žiniasklaidos landšaftą. Su moteris nesielgia kitaip užimdamas vadovaujamas pareigas ir ypač žiniasklaidos sektoriuje. Jos vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis, kaip ir vyrai. Aš e, noriu pacituoti vieną iš e, žymiausių mokslininkių tyrusių e, moterų diskriminacijos aspektus. 90-metyje teigia, kad yra labai svarbu, kad pabrėžti, kad moteris žiniasklaidos sektorijoje vis dar yra nepakankamai atstovaujamas, tačiau <clears throat> tarp šios aplinkybės ir tarp žiniasklaidos turinio tiesioginės sąsajos nėra. <clears throat> Tai kodėl šis teiginys e, nepasitvirtino? Pirmiausia, mes negalime manyti, kad e, atskiros lytis vadovaujasi skirtingomis vertybėmis ir kad moteriškas požiūris nebūtinai yra specifinis tik tai dėl to, kad e, jo laikosi moteris. Taigi mes negalime teikti, kad vien tik tai dėl priklausomybės atskiroms lytims mes e, turime tam tikras ar vadovaujamės tam tikromis jums būdingomis vertybėmis. Taip pat egzistuoja tokia savoka kaip e, lyčių aklumas lyties atžvilgių. Dažnai e, tvirtinama, kad moteris dilbančios žiniasklaidos sektoriuje paprasčiausiai daugiau dėmesio skiria kitiems dalykams ir aspektams, o ne susijusiams su priklausomybę tam tikrai lyčiai. Galbūt taip yra dėl to, kad e, feminizmas vis dar yra vertinamas neįgiamai, todėl moteris užimdamas vadovavimas pareigas žiniasklaidoje nori susitapatinti su vyrais, perimti jų požiūrį, jų elgesį ir tokiu būdu sustiprinti savo pozicijas, savo asmeninės pozicijas. Kalbant apie žurnalistiką, tai pagrindinis jos tikslas yra pateikti objektyvę informaciją ir čia taip pat lyčių aspektai nėra patys svarbiausi. jeigu vienas ar kitas žurnalistas daugiau dėmesio savo darbe skiria lyčių lygybės aspektams, dažnai tai vertinama kaip tam tikros ideologinės nuostatos ir nepakankamas, teigiama, kad tas žurnalistas nėra pakankamas profesionalas, nesugeba objektyviai renkti savo reportažų. Todėl žurnalistikoje svarbiausias dalykas yra objektivumas ir dauguma teigia, kad žinios privalo būti objektyvios ir negali būti kažkaip rengiamos atsižvelgiant į lyčių lygybės arba lyčių aspektus, nepaisant to, vis tik tai kai kurie lyčių aspektai takoja ir žurnalistikos turinį. turiu omenyje ir kai kurios politinio pobūdžio pranešimus. Žinoma, svarbu užtikrinti abiejų lyčių žurnalistų nepriklausomumą, bešališkumą. Tai yra svarbiausios žurnalisto veiklos darbo savybės. Taip pat e, negalime pamiršti ir ekonominio aspekto, kuris glaudžiai susijęs su žurnalistika ir ekonominiai, ekonominiai aspektai daro įtaką taip pat žurnalistų e, vertybėms, jie privalo atsižvelgti į žiniasklaidos priemonių savininkų pagėdavimus ir poziciją, o pastarėjai nori žmonėms pateikti tokią informaciją, kokios jie tikisi ir nori išgirsti ar pamatyti. Ir dabar norėčiau dar atkreipti dėmesį į vieną dalyką, šiek tiek įspėti. Tai yra žiniasklaidos feminizavimo problema. Aš čia išvelgiu rimtą grėsmę jau 8-9 dešimtmečiuose pastarojo amžiaus mes pastebėjome, kad šioje srityje dirbančių moterų skaičius smarkiai padidėjo, tačiau to priežastis taip pat yra ekonominis siekis pritraukti daugiau žiūrovų, nes buvo manoma, kad pritraukti prie žiniasklaidos priemonių daugiau moterų ir apskritai daugiau žiūrovų reikėtų pasitelkus laidų vedėjas moteris ir tam, tam tikro pobūdžio laidas ir tose laidose iš tiesų tolygumo e, lyčių e, lygybės atžvilgių buvo nepakankamai. Tai yra e, moterų dažniausiai tokiuose pokalbių šau būdavo daugiau, feministinis požiūris vyraudavo ir todėl tarp žiūrovų ir klausytojų dar labiau tai e, sustiprinau tokios laidos įsisenėjusius stereotipus. Dar vieną aspektą reikia atkreipti dėmesį, e, tai yra į tai, kad žiniasklaidos priemonėse dirba vis mažiau vyresnio amžiaus moterų. Tiek e, ypač televizijoje ir čia mes galime kalbėti apie tam tikrus spastus, kad tikrai e, labai profesionalius, tačiau vyresnio amžiaus moteris įsidarbinti žiniasklaidos priemonėse turi labai nedaug galimybių. Na, panašią situaciją mes matome taip pat ir, pavyzdžiui, užtosiuose mokyklose. Ten studentų merginų skaičius yra daug didesnis nei vaikinų, tačiau po to, baigus studijas, dirbančių, tarp dirbančių asmenų baigusių aukštąjį mokslą žymiai daugiau yra vyrų nei moterų. Taip pat e, dar viena ekonominio pobūdžio problema susijusi su lyčių aspektu žiniasklaidoje yra tai, kad jeigu galima būtų teikti, kad jeigu žiniasklaidoje dirbs didesnis skaičius moterų, tai jų atlyginimai bus mažesni. Bendrai, darant išvadą, būtų galima teikti, kad žiniasklaida dirba per mažai moterų ir čia būtų galima išvelgti tam tikrą diskriminaciją. Tačiau turime nepamiršti, ką reikštų arba kokį poveikį turėtų didesnis moterų skaičius žiniasklaidos sektoriui. Tikrai negalima būtų teikti, kad automatiškai, jeigu daugiau žiniasklaida būtų moterų, tai žiniasklaidos darbo kokybė būtų aukštesnė. Dažnai kalbama apie moterų kritinę masę tam tikrose sektoriuose, teigiant, kad e, kai atskirose sektoriuose srityse moterių skaičius pasiekia kritinę masę, tai e, galima pasiekti esminių permainų tame sektoriu. Tačiau mūsų tyrimo rezultatai tiesioginio sąryšio tarp šių aspektų neparodo. Bent jau Čekijoje padėtis tačiau yra tokia, kad reikia daugiau dirbti su viso visuomenė siekiant e, pakeisti tiek žiniasklaidos kultūrą, tiek apskritai požiūrį į lyčių lygybę visuomenėje. žiniasklaidos priemonės e, dažnai atspindi tą visuomeninį kontekstą ir visuomenės nuotaiką. Todėl aš manau, kad kol mūsų visuomenė nebus e, pakankamai jautri lyčių lygybės aspektams, tol mes negalėsime tikėtis, kad pasikeis padėtis ir pačioje žiniasklaidoje like... Dėkoju už pristatymą. Dabar žodis Donatelai Martinė, kuri yra Domain Quota e, generalinė direktorė. Ačiū, ačiū už kvietimą. Mes labai esame dėkingi už šią galimybę, kadangi tikime institucijomis ir manome, kad įmanoma jas padaryti geresnėmis. Ir tai, kad pakvietėte mus, yra tam tikras mūsų darbo pripažinimas, nes iš tiesų labai sudėtinga šalyje susilaukti pripažinimo feministėms. Aš norėčiau susitelti ties pagrindinę klausimų temą, nes turiu nedaug laiko, o pasakyti turiu daug ką. Denin Pota yra Europos moterų lobistų lobiščių organizacijos narė, tai yra didžiausia tokia moterų asociacija organizacija Europos Sąjungoje. Uh, Mes kartu su Prancūzijos asociacija Chien de Garde, Marina Elba, jų pirmininkė sėdi čia salėje, mes įsteigėme WeCams, moterų Europinė koalicija prieš žiniasklaidos seksizmą. Tai yra Europos grupių koalicija, grupių, kurios kovoja su žiniasklaidos seksizmu. Mes manome, kad atėjo laikas užkirti drausti lyčių diskriminaciją žiniasklaidoje. Weekiams netgi pradėjo, e, parengė peticiją, kad paprašyti ES sugriežtinti įstatymus kovai su seksizmu žiniasklaidoje, atsižvelgiant į Europos parlamento nuomonę, kad būtų galiausiai priimta direktyva. Mums reikalinga direktyva, kadangi rezoliucijos niekas nesilaiko. Ir dabar aš kalbėsiu daugiau apie Italiją, kadangi Italija puikiai atspindi įvairias Europos šalis, galbūt išskyrus Prancūziją, nes Prancūzija visai neseniai ėmėsi daug e, svarbių sprendimų dėl seksizmo, ypatingai reklamoje. Liepos pradžioje SEDA, SEDA komitetas pilietinė visuomenė susitiks kartu tam, kad įgyvendintų konvencijos dėl kovos su diskriminacija prieš moteris įgyvendinimą. Ir aš mielai galėčiau pristatyti Italijos moterų teisų tinklo e, nuomonę dėl lyčių stereotipų žiniasklaidoje ir reklamos pramonėje. Priešingai nei kitos ES valstybės, Italijoje nėra kovojama su seksizmu e, žiniasklaidoje ir reklamoje reklamoje. Nuo 2010 metų buvo pasiūlyta įstatymų projektų parlamentui, bet niekas nebuvo padaryta. Nuo 2011 metų, nes, nesilaikant SEDO e, konvencijos antros straipsnio ir atitinkamų rekomendacijų 24 ir 25, vienintelė priemonė, kurioje bandoma pasirūpinti, kad viešasis transliuotojas laikytųsi principų, kurie yra numatyti konvencijoje, buvo neįlinis veiks, nacionalinės veiksmų planas prieš lytinį ir lytimis, lytinį, lytinį, lytinį smurtą. Ir Giovanna Martelli buvo premjero Renzi delegatė. Taip pat buvo įsteigta ekspertų grupė, kurie prižiūri ir stebi, kokį poveikį seksistiniai stereotipai daro moterų smurtų, smurto atvejams. Taip pat atitinkami atrankos kriterijai buvo taikomi atrenkant tokią darbo grupę, komisiją, bet dėja kol kas vis tiek tas planas dar nėra įgyvendintas. Lyginant su to, kas buvo parengta 11 metų ataskaitoje, šiandieną net nėra jokios stebėsen, vyriausybinio stebėsenos organo, kuris vertintų mo, moterų vaizdavimą, seksistinį moterų vaizdavimą žiniasklaidoje ir reklamose yra trys lyčių e, stebėsenos tarnybos. Viena yra advokatūra, po to vyriausybinis organas, kuri, kuris kontroliuoja visą žiniasklaidą ir taip pat valstybinis transliuotojas, RAI televizija. Dvi pirmosios institucijos viešai neskelbė savo rezultatų, o RAI skelbė. Uh, tačiau nesiūlo jokių korekcinių priemonių, netaiko sankcijų, jeigu analizėje išvelgiama pažeidimų. Prancūzijoje, pavyzdžiui, CSF e, skiria nuobodas visai neseniai televizijos privačiam kanalui, D8 kanalui, dėl to, kad buvo parodyta seksistinio pabudžio programa. Taigi tokios priemonės nėra pakankamos, kad būtų pasiekta tikslų. Dėl to galime daryti išvadą, kad nėra reikiamų teisinių priemonių ar kitokių priemonių, kuriomis būtų galima pasirūpinti, kad valstybinių transliuotojų aktas laikytųsi principų, kurie yra įtvirtinti konvencijoje ir kad visa žiniasklaida ir reklamos pramonė netaikytų praktikos, kuris gali būti kaip, vertinama kaip diskriminacija prieš moteris. Toliau seksistinė, seksinės reklamos, kuomet seksistiškas požiūris išryškėja reklamose ir žiniasklaidose priemonėse. Taip pat reikalingas mechanizmas, kuris būtų, galėtų skirti aiškias administracinės nuobaudas. Toks, tokias mechanizmas egzistuoja Ispanijoje. Mes nežinome, ar jis dar veikia, bet tikrai buvo anksčiau. Kalbant apie savireguliavimo mechanizmą, kovojant su seksistiniu požiūriu žiniasklaidoje reklamos pramonėje, situacija, situacija yra sudėtinga, kaip buvo paskata 11 metų ataskaitoje. Kaip teigiama vyriausybinėje ataskaitoje, vienintelis įmanomas veiksmas prieš seksistinę reklamą yra reklamos savireguliavimo institucija apie tai informuoti ir susitarimas tarp lygių galimybių departamento ir šios organizacijos nėra pakankamas siekiant užkirsti kelią seksistinėms reklamoms, kadangi kol kas tai nėra, tas susitarimas nėra įgyvendintas, nors buvo pasirašytas 11 metais. JAP yra privatus, privati institucija, ją reklamos specialistai įsteigė ir tai reklamos vartotojų lobistų įsteigta grupė. Ir čia egzistuoja iškus interesų konfliktas situacija pablogėjo dar labiau lyginant su 11 metais dėl to, kad e, šioje organizacijoje nėra į sudėtį įtraukti lyčių aspektai. Moterų organizacijos skatina kreiptis į šią agentūrą, tačiau matome, kad jos veiksmai neduoda jokių rezultatų, nes teikiami tik tai įspėjimai perspėjimai, tačiau ši organizacija neturi jokių galimybių pareikalauti įmonės stabdyti vieną ar kitą reklamą, negali taikyti ekonominių sankcijų, jeigu, jeigu ta bendrovė nesilaiko jo sprendimo. Be kita ko, nebuvo atliktas joks vertinimas dėl to, kiek veiksmingas yra tas susitarimas, kurį pasirašė nacionalinis e, Italijos savivaldybių, nacionalinė Italijos savivaldybių asociacija pasirašė 11 metais, tam, kad galėtų prižiūrėti reklamą vietos lygmenių. Kalbant apie moterų vaizdavimą nacionalinio, nacionalinio transliuotojo kanalos, kaip sakiau, tai yra RAI kanalas. Pagal vyriausybės ataskaitą RAI transliuotojas ėmėsi tam tikrų konkrečių gairių dėl moterų vaizdavimo. Tačiau tos rai gairės skiriamos tik tai e, filmams ir e, nėra kalbama apie moterų teisingą, vaidme, teisingą vaidmens vaizdavimą ir tai nėra įtraukta į rai kanalo biudžetą. Ir kalbant apie bendras gairės, Nėra kalbama apie padarinius, vertinant transliuotojus ar kokias tai galimas sankcijas. 2016 metais RAI koncesijos sutartis baigėsi ir ekonominės plėtros departamentas pradėjo konsultaciją su pilietinė visuomenė, tačiau dalyvaujančių organizacijų atrankos kriterijai nebuvo labai aiškus. Moterų nevyriausybinės organizacijos, turinčios daug patirties darbe su seksizmu e, žiniasklaidoje, tos organizacijos nebuvo įtrauktos, nepaisant to, kad jos tam protestavo. Ir tai, kad moterų grupės nebuvo įtrauktos, yra visiškas vyriausybės konvencijos pažeidimas, kadangi lyčių nuostatos nebuvo įtrauktos į pagrindinį teisės aktą, kurio turi laikytis RAI kanalas, kuris teikia valstybinės paslaugas pagal dešimties metų trukmės susit, sutartį. Paslaugų e, sutartis yra numat, atnaunama kas penkerius metus. 2010-2012 e, metų sutartyje, kuri vis dar galioja, ekonominės plėtros departamentas nesugebėjo įtraukti pilietinės visuomenės į konsultacijų procesą. Ir tik dėl to, kad moterų nevyriausybinės organizacijos buvo labai atkaklios ir pareikalavo galimybės dalyvauti tose konsultacijose. 13 su lyčių lygybė susijusių pakeitimų buvo numatyta. 13-15 metais, kuomet buvo atnaujinta sutartis, moterų nevyriausybinės organizacijos pasiūlė daugiau pakeitimų pasiūlymų, kurie buvo patvirtinti tam, kad sutarties, sutartis atitiktų konvencijos rekomendacijas. Nors nauja, naujas paslaugų, nauja paslaugų sutartis jau turėjo būti įsigaliojusi, tačiau ji neįsigaliojo. Ir taip pat nėra numatytas joks mechanizmas, pagal kurį e, tie pakeitimai susijęs su konvencijos nuostatomis būtų atspindėti paslaugų sutartyje. Kalbant apie viešą transluo, transliuotoją, tai tos gairės skiriamos viešam transliuotojui, transliuotojui negalioja privačioms televizijoms. Ir, ir viešojo ir privataus e, televizijos kanalų, privačių ir viešų televizijos kanalų sektoriaus e, stebėsenos institucija atlieka e, lyčių aspekto stebėseną, bet nepateikia jokių rekomendacijų. Ir situacija dar pablogėjo, kadangi ir Monti vyriausybė, ir kitos vyriausybės atleido tą ekspertų komisiją, kuri buvo įsteigta 2012 metais ir kuri teikė gairės dėl tinkamo moterų vaizdavimo žiniasklaidoje. Taigi, kokios būtų rekomendacijos visapusiškai gyventi 11 metų konvenciją, priimti strategiją, kad būtų galima nuolatos tirti privačią ir viešą žiniasklaidą dėl e, lyčių stereotipų ir kovoti su tais lyčių stereotipais, taip pat sukurti bendrą elgesio kodeksą dėl seksistinių stereotipų, kurie yra naudojami viešosiose ir valstybinėse ir privačiose žiniasklaidos priemonėse. Taip pat e, iš karto nedelsiant e, teisiškai uždrausti moterų, e, lyčių diskriminaciją, lyč, lytis diskriminuojančią reklamą. Taip pat reikia privaloma tvarka numatyti lyčių lygybės nuostatas viešųjų paslaugų koncesijos sutartyse su RAI e, kanalu. Ir taip pat, kad būtų nepriklausoma e, stebėsienos institucija įsteigta kartu su moterų nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir aš, Michailai Šoidrovai, norėčiau pasiūlyti perskaityti vieną straipsnį, vieną straipsnį kurį aš nusinčiau FAM sekretoriatui, nes ji savo kalboje apie tai kalbėjo, apie tai užsiminė. Kalba eina apie žodžio laisvę, versus lyg, lyginant ją su lyčių lygybė. Šį straipsnį parašė Eva Marija Svensson, ji yra Norvegijos universiteto profesorė ir Marija Ekstrom, kuri yra Jotenborgo universiteto profesorė. Tai iš tiesų labai įdomus straipsnis ir perskaičiusi šį straipsnį, ponia Šoidrova tikrai manau, kad sutiks su mūsų nuomonė, kad žodžio išraiškos laisvė nesumenkina lyčių lygybės aspekto, jeigu ta žodžio laisvė nėra vertinama kaip cenzūra. Dėkoju. Much, Ačiū ponė Donatela Martini už pasisakymą ir už rekomendacijas bei pasiūlymus. O dabar žodis poniai Martin Simonys, Belgijos žurnalistų asociacijos generaliniai sekretoriai. Prašau. Merci beaucoup. Um, par... Euh, Ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti už kvietimą man Aš nesu žurnalistė, aš esu teisininkė bei e, profesionalios žurnalistų asociacijos generalinė sekretorė ir ši asociacija taip pat užsima lyčių klausimų, lyčių mokymų, lyties klausimų švietime. Aš kalbėsiu apie um, moteris švietimo sektoriuje, ūkdymo sektoriuje savo pasisakymą. E, padalinau dvi dalis matote ekranuose. E, pirmoje dalyje trumpai aptarsiu tai, kas, apie ką jau kalbėta, moterų atstovavimas ir jų matymas e, žiniasklaidoje, e, tai, ką matome žurnal, žurnaluose, televizijoje, kaip moterys ten pristatomos. Ir remsiuos Global Media Monitoring projektu, jo atlikta apžvalga, kuri jau buvo pristatyta, ji yra svarbi toje apžvalgoje konstatuojami dalykai, faktai, kurie nuolatos pasikartoja. Ir aš norėčiau pasiūlyti perėti veiksmų, nes ne, nereikia apsiriboti vien tų pačių faktų konstatavimų. Antroje savo pasisakymo dalyje kalbėsiu apie žurnalistų e, komandas, apie žurnalistų kolektyvus ir kaip moteris žurnalistės dirba tose kolektyvuose, bei E, pastaruojame aktualius klausimus, e, tai yra smurta darbo vietoje, pavyzdžiui, ir kibernetinį e, moterų žurnalisčių persekiojimą, užgauliojimą. Kaip atrodo moteris informacijos sektoriuje? Matote du kelius. Visų pirma, moteris kasdienėje žiniasklaidoje. Žinias 17 procentų, pavyzdžiui, be, frankofoniškų Belgijos e, dienraščių kalba apie moteris. 17 procentų jos atstovaujamos. Televizijoje viskas kitaip, ten 37 moter, e, procentai yra mo, moterų, e, beveik siekia 40 procentų ir čia kalbame apie žinias žinių kanalus, o pramogų sektoriuje, bet jau televizijoje žmonės labi, moteris labiau matomos. E, visa ši informacija prieinama internetu. Toliau norėčiau pakalbėti apie tai, kokį vaidmenį moteris vadina informacijos žiniasklaidos sektoriuje. E, viršuje matote e, kiek moterų matoma. Kasdienėje žiniasklaidoje, e, taip pat mertinant turinį, moterų, moteris yra labiau atstovaujamos, 29 procentai jų. E, antroje eilutėje tai e, situacija, kiek ekspertų, e, specialistų ma, matome. Atlikome e, apžvalgą, studiją, apklausėme žurnalistus ir kasdienėje spaudoje uh, E, Devini iš dešimties ekspertų, kuriuos matome, girdime, yra vyrai. Beveik 86 procentai jų kasdienėje žiniasklaidoje. Moterų ir vyrų pasiskirstimas pagal amžiaus grupės. Jei bandome įvertinti žmogaus, kuris pasirodo žiniasklaidoje amžių e, ar, ar ką pastebime. Pastebime, kad e, pirmose dviejose eilutėse yra e, moteris ar merginos iki 20 metų, e, jų atstovavimas merginų ir vaikinų yra vienodas. Kai pasiekia 30 metų, 30 metų amžių moteris pradeda nykti, nykti iš, iš žiniasklaidos. E, Ir kaip matome, po to jau e, aktyvūs vyrai užima moterų e, vietą. Ir paskutinėje eilutėje matome, kiek pagyvenusių moterų. Matome žiniasklaidoje, kaip minėjo kitos kalbėtos, jos vyresnės moteris yra, išny, išnyksta. Nežiūrinti tai, kad pagyvenusių moterų statistiškai yra daugiau visuomenėje. Ir visiškai iš tikrųjų reiktų tą situaciją pakeisti, apversti ją, kad būtų e, lygus vyrų ir moterų atstovavimas. Toliau, kaip vyrai ir moteris traktuojami įvairiose žiniasklaidoje nagrinėjose temose. E, sportas, kaip matote, sportas laikomas informacijos šaltinių, informacijos tema, nors tai yra tai spektaklis. E, sporto sektorija yra tik 6-7 procentai moterų Ir e, tai toliau politika, ekonomika ir finansai. Čia moterų taip pat labai mažai. Ir paskutinis grafikas, kurį norėčiau parodyti, kuriame atsispindi e, lyčių pasiskirstimas pagal jų identifikavimą. Bandėme išsiaiškinti, ar vyrai ir moterų, moteris yra lygus juos identifikuojant. E, nurodant vardą, pavardę ir profesiją. Jeigu kalbame apie tuos žmonės, apie asmenys, iš kurių žurnalistai ima interviu. Ir tai, tai moterų atveju daugiausia nurodomas tik vardas. O jeigu e, interviu e, yra su vyru, paprastai nurodomas vardas pavardė, profesija di, di, didelė dauguma atvejų taip yra. Taigi vyrai ir moteris nėra lygus, juos pristatantis ir juos identifikuoti. Žurnalistai pareiškia, kad tai neįmanoma, mes taip nedirbame. Nežiūrinti tai, tokie yra tyrimo rezultatai. Ir svarbu atlikinėti tokius tyrimus, nes intuityviai na neaišku, kodėl žurnalistai skirtingai e, traktuoja vyrus ir moteris, iš kurių ima interviu, nežiūrint tai tokia yra situacija ir tą atskleidė atliktas tyrimas. Aš pristačiau vieno tyrimo rezultatus, bet yra daug jų atlikta ir dažnai kartojasi tos pačios išvados. Tai yra, kad moteris yra prastai atstovaujamos informacijos sektoriuje, kad jos ypač nematomos sporto, politikos, ekonomikos, finansų sektoriuje, jos tik tai yra, na, atlieka figūrų vaidmenį. 10 iš, 9 iš 10 e, ekspertų, kurių e, pasisakymai cituojami yra vyrai, e, moteris prasčiau identifikuojamos nei vyrai ir labiausiai matoma moterų grupė yra moteris iki 20 amžių, metų amžiaus. Mes gyvename tok, šitokioje visuomenėje ir žiniasklaidoje situacija turi keistis, nes žiniasklaida yra pokyčio vektorius. Ir jeigu kalbame apie kokybišką informaciją, reikia pripažinti, kad žurnalistai labai prastai ir labai mažai kalba apie 50 procentų pasaulio gyventojų. E, įvairius žmonės užsima įvairiais dalykais ir čia norėčiau pristatyti dar vieną e, projektą iniciatyvą, kurią paruošėme, bet prieš tai norėčiau jeigu leistumėte, aš norėčiau pasidalinti rekomendacijomis ir pateikti pasiūlymų. Man atrodo, kad reikia teikti kaupti dokumentus ir įrodymus, nes tai padeda atkreipti dėmesį. Jeigu įrodome, kaip pristatoma informacija ir, ir kokiais keliais ji pristatoma, tuomet žmonės padeda daug visai kitaip mąstyti apie tai, kaip jie dirba ir atsiranda galimybė keistis. Manau, kad reikia daug daugiau dirbti su studentais studijuojančiais žurnaliz, žurnalistiką, nes e, mes, man atrodo, sustarėme su prarasta karta lygybės klausimais. E, bet e, būtent žurnalis, studentai studijuojantis žurnalistiką yra ta tikslinė grupė. Žinoma, jie, jie turime kalbėti ir apie mm, įprastinę švietimo sistemą, o žiniasklaidoje reikia pateikti statistinius duomenis, reikia priemonių. Ir žinoma, yra viešosios visuomeninės e, institucijos žiniasklaidos, kurios turėtų ir skatinti tokias iniciatyvas. Ir žinoma, reikia eiti toliau, jeigu norime, kad kas nors pasikeistų, turime gyvendinti lygybės programas, remiantis, įsikėlus konkrečius tikslus ir konkrečius skaičius, reikia vykdyti žiniasklaidos politiką. E, E, čia norėčiau parodyti vieną įrankį, kurį esame sukūrę Belgijos žurnalistams. Jis vadinasi Ekspertalija. Tai duomenų bazė. Čia yra ekspertai, ekspertų pavardės, taip pat įvairių, iš įvairių šalių, skirtingo etninės kilmės, taip pat vyrai ir moterys. Tai duomenų bazė kuri yra kaip įrankis žurnalistams. Jūs puikiai žinote, kad mes bevelitume, e, žurnalistai sako, pavyzdžiui, mes melai imtume interviu iš moterų specialistų, bet jų nėra. Tačiau mes jiems duodame, kad štai yra, tai yra įrankis, kuriuo gali remtis, kuriuo gali pasinaudoti žurnalistai ir tai pragmatiškas atsakymas į teiginį, kad moterų specialistų nėra. Ir tai taip pat leidžia užtikrinti žurnalistinių šaltinių diversifikavimą, užtikrinti įvairių etninių grupių, skirtingų uh, amžiaus grupių atstovavimą. Jei pasidomėsite, jei atliksite tyrimą e, šioje domenų bazėje, pavyzdžiui, įrašote žodį žonra lytis arba matematikas, architektas, iš karto mm, iššoks 12 ekspertų, eksperčių, tai yra universitetą baigę e, žmonės. Ir žurnalistai mato jų gyvenimo aprašus. Taip pat, ir jei tie žmonės yra nurodę savo asmeninės koordinates, taip pat gali ir tas koordinatės sužinoti. Taip pat reng, mes ruošiame mokymus, coachingo mokymus žurnalistams ir norime, kad tie specialistai taptų gerais žiniasklaidos ekspertais ir kad būtent tokiais specialistais, tokių specialistų paslaugomis žurnalistai žiniasklaida labiau naudotųsi. Taigi tokį įrankį esame sukūrę. Tai užtikrina tam legitimumą, nes tą įrankį sukūrė žurnalistų asociacija. Tai, ne, tai reiškia, kad ne kažkokia kita organizacija, kuri bandytų nurodyti žurnalistams, kaip reikia dirbti. Tai yra pačių profesionalų organizacija, kuri tais klausimais užsimi, užsima. E, tas e, toje priemonėje yra ir turinys akcentuojamas Mes įtraukėme, sudarėme mokslininkų duomenų bazę. Taip pat e, tai leidžia išvengti mm, vertinimų kažkokių vertybių pagrindų. Negalima žurnalistams sakyti, jūs blogai dirbate, aš jums parodysiu, kaip dirbti. Tiesiog e, tai yra tarsi pavyzdys štai, kaip galima būtų dirbti pasitelkus kokybiškus įrankius. Taigi toks yra mūsų metodas. Jeigu norime pasiekti pažangos šiais klausimais, reikia užtikrinti, kad žiniasklaida ir žurnalistai taptų moterų reikalų sąjungininkais, kad jie būtų pasirengę kovoti už lygybę, už paritetą, nes, kaip, kaip puikiai žinome, žiniasklaida čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai žiniasklaida yra mūsų visuomenės atspindys, žiniasklaida ir yra naujų įvaizdžių kurieja, taip pat ko, kovos laukas ar kovos su stereotipais laukas. Dabar perėdu prie antros savo pasisakymo dalies ir pakalbėti apie moteris dirbančias redakcijos kolektyvuose. Tai 2013 Belgijoje atlikta studija. Matote stulpeliais suskirstytas amžiaus grupės, kiek moterų, kiek vyrų yra kokiose amžiaus grupėse, kaip matote, moterų pasiskirstimas skirtingose amžiaus grupėse yra nevienodas. Moteris beveik masiškai pasitraukė iš, iš, iš darbo 35 metų sulaukusios. Tai yra amžius, kuomet reikia apsispręsti, ar nori vaikų ar ne gyvenime, su sutoktiniu ar ne. Ir ši, šioje profesijoje uh, žurnalistikoje, žurnalistika reikalauja daug laiko, visą laiką, visą gyvenimą. Ir tai reiškia, kad moteriams tenka papildomas krūvis. Hierarchija redakciniuose kolektyvuose, ar moteriams pavyksta prasimušti atsakingus postatus, kaip matote, e, vadovų postuose keturis kartus daugiau vyrų nei moterų ir vidutinio ligmens vadovų postuose. Taigi čia dar tikrai reikia nemažai padirbėti. Jei pasidomėtume moterų, kokią karjerą daro moteris žurnalistės, moteris e, praleidžia 15 metų, 15 metų karjerą nueina, kai tuo tarpu vyrai 19 metų. Moteris E, moteris žurnalistės rečiau turi vaikų nei vyrai žurnalistai. Tai įdomus reiškinys. E, kaip tai paaiškinti, tai kad šis, ši profesija yra specifinė ir darbo sąlygos yra sudėtingos, e, apie tai reikia kalbėti. Žurnalisto darbo sąlygos yra kliūtis. E, E, bandymui suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Ir vyrams, o moteriams tai juo labiau. Ir vėl norėčiau pasiūlyti kai ką jūsų komitetui. Manau, kad reikėtų nustatyti aiškę diagnozę ir aiškiai identifikuoti, su kokiamis kliūtimis moteris susiduria kaip žurnalistė savo profesinėje karjeroje, kokių rūšių kliūtimis ir su kokia darbinė aplinka. Ir remiantis tais kriterijais parengti veiksmų planą su aiškiais tikslais ir žiūrėti, ar situacija gerėja. Taip pat atkreipti e, žurn... žurnalistų, studijuojančių žurnalistiką studentų dėmesį, tai ypač moterų, ir pasiūlyti papildomas galimybės, e, papildomus mokymus. Taip pat reiktų siūlyti mentoringo galimybė, tai yra e, iniciatyva, kuri dėgiama Vokietijoje, tai yra nuolatinio mokymosi galimybė, bei atsižvelgti tai, ko, kokių naujų galimybių iššūkių atneša skaitmaninė žiniasklaida, e, persekiojimas internetinėje erdvėje. Čia yra pavyzdys kampanijos, kuris dabar yra vykdoma e, Pietų Azijoje. Tai kampanija prieš persekiojimą internetinėje erdvėje. Jeigu jums įdomu, siūlyčiau pasidomėti šią kampaniją ir ten yra, ten yra skaičių apie tai, kiek moterų žurnalisčių susiduria su persekiojimu internetinėje erdvėje ir tai tikrai didel, įspūdingi skaičiai. Dar keletas rekomendacijų. Manau, kad reikia investuoti į profesionalų ir studentų ugdymą, švietimą bei atkreipti dėmesį į e, atsakingų institucijų dėmesį, e, etikos institucijų dėmesį, jos turėtų domėtis seksizmo atvejais, reikėtų dirbti su jomis šiais klausimais. Mm, pastaruoju metu, kiek žinau, nebuvo renkta apžvalgų apie tai, koks yra egzistuoja atlyginimo atotrukis tarp žmonių dirbančių redakcinėme kolektyve. Taip pat nėra apžvalgų apie tai, kiek moterų dirba redakciniuose kolektyvuose. Norėčiau Jums parodyti dar vieną naują kampaniją, kurią vykdo tarptautinė žurnalistų e, federacija apie persekiojimą, užgauliojimą darbo vietoise, redakcijose. Nenoriu patikti apibendrinimu, bet e, čia yra skaičiai darbo vietoje patiriamas persekiojimas pusė moterų dirbančių žiniasklaidoje susidūrė su seksualiniu persekiojimu. Taip pat pusė moterų sudarė su seksualiniu persikėjimu, vienas ketvirtadalis su, su, su fiziniu smurtu, o trys ketvirtadaliai su, susidūrė su šantažu, grasinimais ar kitais užgauliojimais. Manau, kad šią kampaniją reiktų paremti. Aš įtraukiau nuorodas į tą svetainę savo kalboje. Taip pat yra, informacija yra tarptautinėje žurnalistų federacijoje. Uh, ypač, ypač svarbus klausimai susijęs su e, seksualiniu persekiojimu darbo vietoje ir tuo savo pasisakymą ir baigiu ir ačiū. Thank you very much, uh, e, Ms. Martin Simonis, for your... Koju, ponia Martin Simonis, už e, pristatymą, pasisakymą. Dabar galimybė užduoti klausimus, pasisakyti, ponia Hannibal. Ačiū už tikrai labai detalius pasisakymus. Visuomet e, tikrai labai kelia liūdėsi girdint, kiek dar reikia mums nuveikti šioje srityje. Nemanau, kad blogiausia situacija yra žiniasklaidoje, daugelie darbo sričių, su, su daugelie darbo sričių ši problema yra labai glaudžiai susijusi. Ir kaip jūs visi minėjote, visos minėjote, yra labai konkrečių kliūčių moterims žiniasklaidoje. Aišku, labai aktuolus yra asmenio ir profesionalaus gyvenimo suderinimas. Dažnai žurnalistai dirba toli nuo namų ir dažnai labai chaotiškas yra tas darbas ir kai kurie komiteto nariai puikiai žino, kaip sudėtinga tą daryti, nes mes uh, čia nesame namuose, bet žinome, kad atvykome konkrečiam e, specifiniam laikui ir galime kažkaip sutvarkyti tą gyvenimą tinkamai, bet žinome, kaip sudėtinga yra moteriams šioje srityje. Taigi asmeninio profesinio gyvenimo klausimai džiugiuosi, kad bent jau apie tai yra kalbama ir statistiniai duomenys apie tą darbą, kurį pateikėte, mums irgi tikrai šokiruoja. Bet, na, įprastiniai dalykai. Pavyzdžiui, auginti vaikus. Tas laikotarpis moters gyvenime, tas kaip ir iškrenta iš darbo. Ir tai yra universalioji problema ir puiku, kad jūs galvojate apie, apie tai, nes e, mums visiems, mums, mums visiems reikia skirti tam daugiau dėmesio, pavyzdžiui, tinkama vaikų priežiūra ir, ir visi kiti dalykai, kurie padėtų moteriams. Ir aš ypatingai norėčiau iškelti pagyvenusių moterų klausimą, nes uh, Tai yra labai klus klausimas žiniasklaidoje, nors tai nėra galbūt ir unikalu, tik tai būdinga žurnalizmui, bet apskritai žurnalizmas tai, kas yra pristatoma pasauliu, visuomeniai. Dėl to tai yra tokia svarbi sritis, jis svarbi ir moterų padėtis visuomet yra labai aktualu, bet ypatingai aktualu tai yra žurnalizme, nes žurnalizmas turi tą visuomenį veidą žmonių gyvenime. Tai labai dažnai žmonės savo mąstymą orientuoja į tai, kas rodoma per televiziją ir panašiai. Taigi tai yra labai svarbu ir politika, ekonominiai klausimai. E, tikrai čia situacija yra labai sudėtinga, net nesizdaug, kad yra tokia sudėtinga, nes žmonės e, sužino apie ekonomiką ir politiką iš žiniasklaidos, netiesiogiai iš politikų. Uh, tai, kas yra pristatoma žiniasklaida, yra labai svarbu. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad vienodai turi būti atstovaujami vyrai ir moterys vyriausybėje ir tai, kaip moterys vaizduojamo žiniasklaida, tai irgi yra labai aktualu. Ir man atrodo, amžiaus klausimas irgi yra labai rimtas, nes vėlgi tokia yra visuomenės, toks yra visuomenės vertinimas, suvokimas, kai žmonės sensta, sensta visuomenė, teoriškai turėtų būti tiek pat moterų, Ir neturėtų būti toks didžiulis skirtumas e, tarp jaunesnių ir labiau pagyvenusių moterų. Taigi norėčiau išgirsti daugiau jūsų pamastymų apie tai, ką, kaip būtų galima spręsti šią problemą, ką būtų galima padaryti. Junktinėje karalystėje rengiamos kampanijos tuo klausimu ir televizijos moterį žurnalistės ypatingai kelia šią, šį klausimą. Ir dėja nelabai sėkmingai, nes panašu, kad tie, kurie vadovauja žurnalistų organizacijoms, labai lengva nusiplauti nuo to rankas. Taigi aš labai norėčiau, kad jūs daugiau apie tai pakalbėtumėte, apie tai, ką būtų galima padaryti, būtent kalbant apie pagyvenusias moteris žiniasklaidoje, vyresnės moteris žiniasklaidoje. Ačiū, ponė Honibal, dabar panas Marta. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū visiems kalbėjusiems. Uh, Ne visus pasakymus girdėjau, tačiau du pastarėjai pabrėžia, kad iš tiesų išsilavinės e, pasaulis, nepaisant viso išsilavinimo, yra toks pat e, seksistinis ir e, stereotipinis kaip ir bet koks paprastas žmogus. Ir Galiu pateikti taip pat vieną pavyzdį iš Europos parlamento, kuomet e, vienas parlamento natrys nutraukė komiteto pirmininkę, ne šio komiteto pirmininkę, kuri kalba ir e, jis, e, manau, kad taip elgdamas jūs turėtų sulaukti atitinkamų sankcijų. Ką tai reiškia? Visi jau yra pastebėję, net ir mano sunus, vertindamas e, televizijų laidas, pokalbių šou atkreipė dėmesį į tai, kad ten tarp žiūrovų pirmosiose eilėse sėdi dažniausiai gražios patrauklios merginos su giliomis iškirptėmis. Ir e, e, tokiu būdu iš moters praktiškai yra padaroma prekė, kuri šiuo atveju pritraukia daugiau žiūrovų televizijos laidoms. Atsiprašau, kad taip e, tiesmukiškai kalbu, tačiau tokia yra realybė. Na, ir grįžtant, pavyzdžiui, prie rinkimų rezultatų politinių, turbūt nėra didžiausios nelaimės vyrui, kaip rinkimų kampanijoje pralaimėti uh, moteriai. Ir, arba, pavyzdžiui, kai moteris išeina į politiką laimėdama rinkimus, tuomet vyriškai atkyla klausimas, kas rūpinsis namais ir vaikais, kai eis dirbti. Mano tėvas sakydavo, kad negalima priversti žmogaus, kuris nejaučia troškulio, gerti. Tai aš manau, kad šiuo atveju reikia atsižvelgti realybę ir pradėti uh, automatiškai taikyti e, sankcijas. Jūs kalbėjote apie žiniasklaidą, apie žurnalistiką. Aš e, galbūt e, nelabai sutinku su jūsų teiginiu apie tai, kad mums reikia sudaryti sąjungas tam tikras su žurnalistais arba tapti žurnalistus sąjungininkais, tačiau aš manau, kad Kartu reikia mums politikams ir nepamiršti, kad egzistuoja tokia priemonė kaip sankcijos. Štai per pastarę parlamento sesiją svarstėme Legry pranešimą apie atlyginimų skirtumus ir e, mes neturėjome patiktų atitinkamų skaičių, e, tačiau e, dauguma parlamento narių, net iš pačios pranešėjos frakcijos balsavo prieš savo frakcijos narės pranešimą, taigi nenorėjo daugiau skaidrumo. Taigi nepaisant e, e, to paties išsilavinimo ir dabar dar, manau, egzistuoja skirtumas maždaug 18 procentų tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Ir aš manau, kad reikia pradėti dabar automatiškai taikyti sankcijas. Žinote, kad aš mėgau e, greitį iš tiesų savo laiku ir tai, kas mane privertė e, nukelti koją nuo akceleratoriaus pedalo, tai buvo, tai buvo atitinkamos sankcijos taikomos, taigi už tris kartus pažeistas kelių eismo taisyklės galima būti labai skaudžiai nubaustam ir aš savo laiku pats tai patyriau ir dabar savo elgesiu pakeičiau. Aš manau, kad pritaikydami tinkamas sankcijas e, žiniasklaidos srityje, manau, kad taip pat sulauktume teigiamą rezultatą. Bent jau toks yra mano požiūris. Ačiū ponui Martan. Dabar norėčiau paprašyti mūsų eksperčių sureaguoti, atsakyti užduotus klausimus. Prašau. Ponė Bokašova. Pone Vuchačiova, aš e, automatiškai e, užduotus klausimus turėčiau atsakyti, nežinau, ką turėtume daryti, šią problemą pastebime jau pakankamai ilgą laiką, tačiau paprastai ją išspręsti yra neįmanoma. Aš jau minėjau kai kurios aspektus specifiškai susijusius su žurnalisto profesija ir apskritai didžiausia problema yra mūsų visuomenių požiūris į lyčių lygybės aspektus, atskirose valstybėse narėse jis taip pat yra skirtingas. Čekijoje žurnalistai vyrai, na, negaliu teikti, kad vis dažniau, tačiau suranda vis daugiau žurnalistų vyrų Čekijoje, kurie pasiduoda, kabutėse, pagundai užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Tai, tai jie prisijungia prie įstoja į feminiščių gretas. Tačiau e, atsiranda vis daugiau vyrų ne tik tarp žurnalistų, tačiau tarp e, kitų e, įtakingų profesijų, pavyzdžiui, atsiranda tokių tarp kino kuriejų, kurie paprasčiausiai juokiasi iš tokių mėginimų ir netgi kartais užsipuola žodžiu tokius vyrus labiau palaikančius moteris. Taigi e, tokiu būdu įmamas vis intensyvesnių veiksmų prieš e, lyčių lygybę, prieš Europą, prieš LGBTI, prieš migrantus ir mes pastebime tokią bendrą tendenciją, e, kurią praktiškai smarkiai takoja net ir mūsų politinės viršūnės. E, manau, kad e, vyrai galėtų padėti šią problemą spręsti aktyviau įsitraukdami į šios kampanijas. Tačiau Čekijoje padėtis yra tokia, kad žmonės kovojantis prieš seksizmą reklamai susilaukia priekaištų dėl to, kad nesupranta humoro Ir kai kuriems atrodo, kad tose seksistinėse reklamose moterų kūnas yra išnaudojamas kažkokiems juokeliams. Nors iš tikrųjų taip nėra. Manau, kad kuo daugiau žmonių užimančių aukštas visuomeninės pozicijas e, aiškiai pasakytų prieš tokius reiškinius, tai padėtis galėtų pasikeisti. Galbūt aš per daug optimistiškai esu nusteikusi. Pone Martinė. Italijoje žurnalistai privalo kiekvienais metais lankyti kvalifikacijos kelimo kursus. Ir kiekvienais metais, kai jie tose kursuose apsilanko, jie turi užsibriežti tam tikrus tikslus, kuriuos privalo pasiekti. Taigi vykdomas atinkamos švietimo programos Italijoje žurnalistams ir Italijoje. Galbūt yra lengviau pareigoti žurnalistės moteris. Tačiau taip pat žurnalistus vyrus bent jau kartą per metus apsilankyti tokiuose e, kvalifikacijos kūrimo kursuose, kuriuose pabrėžiami lyčių lygybės aspektai. Na ir galima būtų tikėtis, kad per kelis metus po tokių kursų ir vyrai labiau atkreiptų dėmesį į lyčių lygybės aspekto opumą. Kalbant apie tą problemą susijusią su vyresnio amžiaus moterų darbo žiniasklaidoje ir jų mažėjančių skaičiumi, tai mes čia galime palyginti tą padėtį su kasdieniniu gyvenimu, nes štai pažiūrėkite, kad kuomet jūs esate jauna ir patraukli ir e, Italijoje išeinate į gatvę, tai sulaukite daug dėmesio ir vertinimo. Dabar tai vadinama priekabiavimu, tačiau mano laikais niekas taip e, nesakė. Tuo tarpu, kai jūs laukite 40 metų ir daugiau, tai e, to dėmesio sulaukite praktiškai nesulaukite. Taigi aš manau, kad šį reiškinį vertėtų vis tik tai išsameu panagrinėti ir patirinėti. Pone Simonis, prašau. Ačiū. Atsakant jūsų klausimas e, susijusi su vyresnio amžiaus moterų išnikimu iš žiniasklaidos radarų, neturiu nei atsakymo, nei pasiūlymo. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti apie tam tikrą jaunatviškumo reiškinį, kurį mes pastebime jau ilgą laiką žiniasklaidoje ir e, nėra kol kas jokių rimtesnių pasiūlymų, kaip šį klausimą išspręsti. Galbūt dabar ne, nežymiai padėtis padeda keistis e, ir buvo atlikti keli bandomieji projektai, sukaupta patirtis. Tai pavyzdžiui, viena švedijos televizijų, kurios pavadinimo dėja neatsimenu, tai yra regioninė televizija, jos žurnalistai e, pabandė užtikrinti E, proporcingumą, tą paritetą, kviesdamiesi į savo studijas politikų atstovus rytų, e, lyties pagrindų. Ir e, jokių kvotų čia nėra nustatyta, jokių sankcijų nėra taikoma, tačiau tiek televizijos vadovybė, tiek darbuotojai įsikėlė savo atitinkamą tikslą ir sugebėjo tą paritetą, paritetiškumą užtikrinti. Ir kitas klausimas, ar e, tas užsibrėžtas tikslas kaip nors įtakojo jų auditorijos dydį. <clears throat> Ir iš tiesų paaiškėjo, kad užtikrinus tą paritetiškumą e, žiūrovų skaičių, žiūrovių moterių skaičių šio televizijos kanalo padidėjo 5 procentais. Taip pat galbūt būtų galima tikėtis, kad e, vyresnio amžiaus auditorija, kuri mažiau žiūri televizijos kanalų, e, šitą daugiau skaito laikraščių arba klausosi radio laidų, tokiu būdu taip pat galėtų būti e, pritraukti ir prie televizijos kuomet jūs kalbėjote apie e, tas e, seksistinius pasisakymus ir apie būtinybę tam tikras sąjungas susidarinėti su žurnalistais. Aš tik noriu pasakyti, kad e, vis tik tai negalima vien tik tai išorės priemonėmis primesti žurnalistams atitinkamų standartų, kol jie patys to nesupras. Žinoma, reikia daryti tą spaudimą, tačiau kol jie patys e, nepakeis savo mąstysenos, tol situacija realiai nepasikeis. Ir aš manau, kad e, tose žiniasklaidos priemonėse, kurių vadovybė siekia užtikrinti e, lyčių lygybę ir kurių darbuotojai taip pat atitinkamų tikslų siekia, padėtis keistis gali daug greičiau. Man Yra labai svarbu, kad tie klausimai būtų rimtai svarstomi, rimtai vertinami ir tai padėtų pagerinti tiek žiniasklaidos priemonių įvaizdį, tiek ir leistis, leistų greičiau pasikeisti žiniasklaidai. Taigi man šis klausimas yra labai svarbus, svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų eti, etikos standartų, užtik, siekime užtikrinti įvairovę, tačiau dabar darbo sąlygos yra tokios, kad dažnai pasitelkiami stereotipai, kurie leidžia užtikrinti arba greičiau pasiekti norimą rezultatą. Ir kuomet ta pačia tema per dieną yra parengiami trys reportažai, tai žurnalistai paprasčiausiai stengiasi tą padaryti greičiau, paprastesniais būdais ir remiasi ekspertais, kurie jau yra vieną ar kelis kartus kalbėję toje žiniasklaidos priemonėje, nesistengdami ieškoti naujų arba kitos lyties atstovų. Taigi reikia kalbėti ir apie žurnalistų darbo sąlygas, nes žiniasklaidos darbas nesustoja niekad, interneto tinklapiai, e, žiniasklaida internete atnaujinama 24 valandas per parą nuolat, taigi reikia ir apie tai galvoti ir mąstyti. Mane tikrai labai džiugina, kad egzistuoja labai daug asociacijų Europoje vyresnio amžiaus žmonės vienijančių, kurios kritiškai vertina žiniasklaidos veiklą, o tai e, priverčia žiniasklaidą tam, tikrą, tam tikrų metų taip pat susimastyti, pagalvoti apie tai, kad galbūt tie, e, ta seksistinė pobūdžio informacija, seksistinė reklama turėtų būti peržiūrima ir netaip dažnai pasirodyti eterį ir tokiu būdu užtikrinama geresnė auto e, reguliacija. Aš manau, kad šie procesai juda tinkama linkme. Norėčiau šiltai padėkoti visoms trims mūsų ekspertams už uh, tai, kad pasidalinat akademinėmis, profesinėmis išvalkomis, taip pat teisininkų teisininko pastebėjimais ir juristės pastebėjimais. Ir manau, kad pranešėjai ir mūsų komiteto nariai tikrai panaudos jūsų pasisakymus ateityje rengiant pranešimus. Labai ačiū. Dear colleagues, uh, we suspend. Kolegos, E, dabar iki penktos valandos posėdis, e, posėdėje pertrauka pusvalandžio.

Dear colleagues, we will continue our... Kolegos, tęsime mūsų posėdį. Penktasis darbotvarkės punktas, bendrasis e, 2018 metų, finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai. Mūsų komitetas rengia nuomonę, nuomonės referentė Barbara Matera, o atsakingas komitetas yra biudžeto komitetas. Pranešėjas jame yra ponas Zikvid Muresan, jis šiandien yra čia ir norėčiau. Ir žodį norėčiau suteikti pranešėjui iš biudžeto komiteto ponui Muresanui. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Noriu padėkoti visų pirma už tai, kad priimate mane čia šiandien. Nuo biudžeto rengimo procedūros pradžios esu pasirengęs ateiti visus komitetus ir aptarti kitų metų biudžeto prioritetus. Šių metų vasario mėnesį pristačiau biudžeto komitete e, kitų metų biudžeto projektą. Pristačiau ES kitų finansinių metų biudžeto prioritetus, balsavome dėl jo biudžeto komitete vasario. O kovo mėnesį plenarinėje sesijoje didelę daugumą pritarėme tam dokumentui ir įtvirtinome kitų metų biudžeto prioritetus. Uh, Jame turėtų būti du prioritetai, mano nuomonė. Visų pirma, augimas į darbo vietos, antra, e, piliečių saugumas. Nes manau, kad būtent to iš mūsų tikisi ES piliečiai - augimo, stabilumo ir saugumo. Kaip mes galėtume šių tikslų pasiekti? Visų pirma, kalbant apie darbo vietas ir uh, augimą, mums reikėtų investuoti į tas rytis, kurios užtikrintų, kad mūsų ekonomika taps stipresnė, konkurencingesnė, sparesnė krizėms. Tai yra inovacijos, infrastruktūra, MVI, jaunimas, Erasmus programa. Nes Erasmus ne tik jaunimo mainų ir keliavimo programa, moksliniai tyrimai atskleidė, kad studentai E, turintis tarptautinės patirties rengiau, e, e, lengviau susiranda darbą. 56 procentai darbdavių renkasi studentus, kurie turi tarptautinio darbo patirties. Todėl Erasmus programa užtikrina didesnį darbo jėgos judumą ir užtikrina mūsų darbo jėgos konkurencinį pranašumą. Kaip sakiau, kovą tvirtinome gairias, o Gegužės pabaigoje komisija tų gairių pagrindų pateikė kitų metų biudžeto projektą. Mūsų komisija atsižvelgia į mūsų parengtas e, gairės pa, pas, ir sutiko skirti daugiau e, Erasmus ir inovacijas skatinančios programos tai yra plus papildomai 7 procentus Erasmus, papildomus 8 procentus infrastruktūros tinklų sujungimo priemonį ir 6 papildomus procentus pozmi. Iš biudžetas bus e, mm, mažesnis 2,6 procento. Tačiau mes negalime teikti, kad MVI yra prioritetas ir skirti mažiau finansų kitais metais nei praėjusiais šiais ryčiai, nes tai nusiųstų ne, ne, netinkamą politinę žinį. Lankiausi keliose komitetuose ir kalbant apie inovacijas, infrastruktūrą, pas, pasirengimas skirti prioritetą inovacijoms, klimato kaitai. E, aplinkai draugiškams technologijams yra tikrai platus, ypač po to, kai prezidentas Trumpas nusprendė, jog JAV nebedalyvaus klimato susitarime. Daugelis komiteto akcentuoja, kad mes turime būti tapti aktyvesni šioje srityje. Toliau, antras prioritetas - piliečių saugumas. E, trečioje antraštinė, trečiame antraštinėme skyriuje e, turime mažai lėšų, nes praėjusiais metais ir užpraeitais metais daug išnaudojame iš to rezervo, e, e, bandydami veikti migracijos krizę. Todėl bandau, bandžiau išsiaiškinti, kaip išspręsti klausimą, problemą šioje srityje. E, nusprendžiau, kad būt, tai būtų E, sustip, to galima būtų pasiekti sustiprinant agentūras EAS, Europol ir kitas veikiančias migracijos rytyje ir paprašyti komisijos to padaryti. Yra numatytas personalo didinimas tose agentūrose. Mes sutikome, bet e, ne, ne, ne tiek postų, kiek prašo agentūros. Bandome su komisija išsiaiškinti, koks būtų tinkamiausias postų skaičius. Taip pat e, yra prašymas yra bendras raginimas paremti bendradavimą gynybos srityje. Ir e, kaip tai padaryti, reikia sutaupyti lėšų. Reikėtų vengti visose 28 valstybėse narėse skirti tą patį finansavimą tyrimams gynybos srityje, apsimokėtų skirti Europos mastu e, šiam tikslui lėšų ir sutaupytume. E, mes, Europa jausi saugi, jei jos kaiminystė bus saugi ir todėl esame pas, pasirengę paremti šalis rytų kaiminystėje, pietų kaiminystėje, padėti atremti migracijos iššūkius, nes ten trūksta vandens, maisto, menkos, taip pat spręsti švietimo uh, E, galimybių klausimą, nes tai yra migracija apsprendžiančios priežastys. Kaip jau sakiau, komisija sure, tai teisingai reagavo į mūsų išdėstytus prioritetus, bet dar kai kurie klausimai neišspręsti. Pavyzdžiui, MVI antrame skyriuje dėl BŽUP stinga 700 milijonų eurų. Rezervė yra 700 milijonų eurų ir ketvirta, o ketvirtame skyriuje yra 232 milijono eurų rezervas e, skirtas e, e pabėgėlių mm, priemoniai su Turkija. Kol kas tos lėšos nepanaudotos yra marža, reikės išsiaiškinti, ar bus politinė valia toliau finansuoti šį tikslą. Iki 200 milijonų eurų suma neproblematiška, jeigu reikės daugiau, jei reikės daugiau, tų pinigų reiks ieškoti. Noriu išsakyti vieną principinį pastebėjimą. Darybose su taryba ir komisija, ypač su komisija, rengiamės labai aiškiai pasakyti, jei norime, kad bendryje nuveiktų daugiau, uh, E, kad biudžetas nuveiktų daugiau, reikės ir šviežių pinigų, nes nenorime statyti pavojų jau vykdomų projektų. Jeigu atsiras naujų prioritetų, reikės naujų, naujų finansinių išteklių. Ir kad, kad, kad neiškiltų grėsmė vykdomiems projektams savo kovo mėnesio parengtose gairėse, ir jau baigiu, ponė pirmininkė, kalbu ir apie lyčių perspektyvą ir kad ją reikėtų ta, taikyti, gyveninti kaip visur, kur tik įmanoma, Europos biudžete bei programuose. Įtraukiau šią nuostatą į kovo mėnesį patvirtintas gairės. Kalbant konkrečiai apie jūsų, komiteto, apie jūsų komiteto prioritetus 2018-aisiais, padidintas finansavimas e, teisų lygybės programai 1,8 procentais. 1,2 procentais. Taigi padidintas, padidintas finansavimas įsipareigojimams 2 procentais, daugiau nei praėjusiais metais, taip pat padidintas finansavimas mokėjimams. Bus daugiau pinigų. Uh, skirti naudos, mokyti naudos gavėjams. Bus galimybė panaudoti ankstesnių metų neišnaudotais rezervais 4,6 procentų. Ir ponia pirmininkė, norėčiau, kad pa pakomentuotumėte, ar jūsų nuomonė, ar komiteto kokia nuomonė, ar to pakanka, ar jūsų nuomonė reikėtų daugiau. Bet žinoma, kad užtikrintume didesnį skaidrumą ir matomumą fon, lėšų fondų. Esu pasirengęs svarstyti atskiros eilutės įrašymą programoje, kad būt, pasiektume e, tikslų dėl skaidrumo. Dėl, e, lyčių, dėl lyčių lygybės instituto komisija projekte siūlo pasilikti prie to paties personalo skaičiaus nei didinti, nei mažinti, o tai atitinka agentūros prašymus. Būtent to agentūra paprašė, kad būtų išlaikytas toks pat personalo skaičius, nei daugiau, nei mažiau. Bet jeigu manote, kad reiktų sumažinti ar padidinti darbuotojų skaičių, esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymų. E, asignavimams biudžete agentūrų biudžet, biudžetui skirta 2,8 procentais daugiau, bet, kaip sakiau, personalo skaičius nesikeičia. Praktinių programų pradžia valstybėse narėse labai lietai įsibėgėjo finansinio šio laiko tarp pradžioje agentūrų akreditavimas taip pat vyko lietai, tačiau dabar reikalai įsibėgėja. Jau paskirtos 469 atsakingos institucijos valstybėse narėse iš 500, 564. Tai reiškia, kad, padedam, kad galima pradėti daryti mokėjimus ir įsipareigojimai nacionalinių lygmenių yra tokie, kad. E, Manome, kad kitais metais e, sulauksime daugiau prašymų mokėjimams, ypač socialinio, fond, socialinio reikalų fondo, infras, ir taip pat struktūri, struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo pagal pirmą B antraštinę dalį. Šiais metais daug prašymų atlikti mokėjimus nesulaukėme, ypač iš infrastruktūros poreikiams, bet kitais metais, kai viskas bus parengta, bus, kai kuomet bus penkti finansinės programos įgyvendimo metai, tikime sulaukti daugiau mokėjimų, ypač pagal pirmos B antraštinės dalies mokėjimus. Buvo pasiūlyta 25 procentais padidinti finansus mokėjimams, finansavimą mokėjimams pirmas B antraštinėje grupėje. Tai tikrai sklandaus darbo regi komitete rezultatas. Žiūrėsime, ar to pakaks ar ne. Uh, Kolegos, tik manau, kad mano apsilankimas šiandien jūsų komitete yra tik mūsų dialogo pradžia. Šią savaitę balsuosime biudžeto komitete ir e, dėl mano pranešimo projekto, kad prasidėtų trišalis dialogas prieš vasarą. Ir tai, di, dialogas, dėrybos vyksim tuo dokumento pagrindu, kurį pristačiau. Kitą savaitę Strasbūrė vyks kitimasis nuomonėmis, kad taryba sužinotų, kokie yra mūsų prioritetai. Bet žinoma, daug svarbesnis dalykas bus rudenį prasidėsiančios dėrybos. Kaip sakiau, tai turėtų būti mūsų bendradarbiavimo pradžia ir nedvėjodami kreipkite į mane ateinančiais mėnesiais. Ir lauksiu visų pastebėjimų, komentarų, pastabų, nes kuo daugiau argumentų turėsiu, tuo geriau galėsiu ginti mūsų bendrą poziciją darybose su komisija ir taryba, nes, kaip žinome, taryba per nelik dažnai bando apkarpyti mums svarbės biudžeto įlotes, mes tikrai turime tam priešintis, tik aš dėti gerų argumentų ir pasipriešinti. Dabar laukiu jūsų minčių ir pastebėjimų dabar ir per kitas savaitės. Ačiū. Yeah. Uh, thank you very much. Ačiū, ponia Muresan. Dabar pradėsime diskusiją su komiteto nariais. Parlamentarė Matera atsiprašė, kad negalėjo atvykti. Ji perskaitė, ji paliko man savo pasisakymą, aš jį perskaitysiu jos vardu. Pirmiausia, labai malonu mums šiandieną pasveikinti Europos parlamento pranešėją dėl 18 metų biudžeto pona Miresan. Lyčių lygybės komitetas atsižvelgs ilgalaikius tikslus, tai yra pasirūpinti, kad būtų Dafniai, Dafne tikslams numatyti, numatytas tinkamas finansavimas pagal pilietybės kategoriją, taip pat, kad būtų skatinamas moterų dalyvavimas įvairiose ekonomikos šakose, ypatingai skaitmeninėme, informacinių technologijų sektorijoje, sektorijoje, taip pat, kad moteris būtų į mokslo sritis įtraukiamos, nes ten lyčių atotrukis yra vis dar labai didžiulis, kad pasiektumėme tų tikslų Reikia nepamiršti, kad labai svarbu į biudžeto procedūrą įtraukti lyčių lygybės aspektą ir biudžeto išlaidos turi būti laikoma, laikomos svarbia priemonė, lyginant, e, skatinant lygybę tarp vyrų ir moterų. Ir reikalingas horizontalus požiūris, kuris leistų mums užtikrinti lyčių lygybės aspektą biudžeto procedūroje. Į tai reikia atsižvelgti rengiant ir kitą daugiametę finansinę programą ir numatyti atskirą biudžeto eilutę tam, kad būtų padidinti ištekliai DAFNE tikslams įgyvendinti. Dar labai svarbus yra du esminiai dalykai - ES programos ir fondai, Horizontas 2020, ES socialinis fondas, turėtų paremti labiau moteris, moterų verslininkystę, galimybę gauti paskolas ir akcinį kapitalą. Europos smurto prieš moteris observatorija turi būti, kovos su smurtu prieš moteris observatorija turi būti įsteigta šalia lyčių lygybės instituto, kad e, ekspertiniai žinios ir tinkami ištekliai būtų skiriami ir tikslingai naudojami uh, siekiant užkirsti kelią, kelią tokioms pavojingoms praktikoms. Tikiuosi, kad šie tikslai bus atspindėti biudžeto komiteto rezoliucijos projekte, nes tai yra labai svarbu, jeigu norime pasiekti anksčiau minėtų tikslų ir aš tikrai tikiuosi, kad pranešėjas ponas Muresanas atsižvelgs į mūsų prioritetus atitinkamai. Taigi tokia buvo FAM komiteto nuomonės referentės panios Materos pagrindinė mintis. Dabar e, žodį šešėliniams pranešėjams, socialdemokratų šešėlinė pranešėja ponė Mūdį. Prašau. Ačiū. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Aš nekažiką galėčiau pridurti šalia to, ką pasakė ponia Matera, ką perteikė savo raštu pateiktame pasisakymė, ypač kalbant apie lyčių lygybės aspekto integravimą į biudžeto sudarimo procedūrą, kad šis aspektas atsispindėtų visame darbe, sukuriant pridėtinę vertę ES biudžeto dėka. Ir čia reikalinga ir būtina pripažinti tai, kad reikia siekti vienos es, esmingiausių vertybių, tai yra lyčių lygybės aspekto. Ir taip pat, kalbant ir apie, pavyzdžiui, infrastruktūrą, tarkim, dažnai tai kalbame apie kelius ir oro uostus ir panašiai, bet čia mes turėtumėme e, kalbėti ir apie socialinę infrastruktūrą, nes ekonominis augimas yra įmanomas tik tuo met, jeigu moterys yra įtraukiamos į ekonomiką, tada kur kas daugiau rezultatų pasiekime ir turime kalbėti ne tik apie tas, e, tuos labai griežtus infrastruktūros projektus. E, aišku, reikia ir tų, ir tų, be jokios abejonės. Ir aš sveikinu tas pastabas, kurios buvo išsakytos ypatingai dėl DAFNE tikslų, kalbant apie teisės e, lygybę ir pilietybę. Na ir dar vienas dalykas susijęs su fondais, EFSI ir taip pat kitais ES fondais, apie kuriuos kalbam ir aš žinau, kad yra ir parlamentinės priežiūros klausimas, tačiau šalia to, šalia tų fondų parlamentinės priežiūros yra ir dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad būtų atskleista tai, kokį poveikį tie, tie fondai duoda E, lyčių lygybės aspektui. Taigi čia papildžiau tai, ką jau išgirdome iš ponios Materos pasisakymo. Ačiū, e, ponia Hannibal. Ačiū. Aš sutinku su Klejamūdį ir tuo, ką sakė Barbara Matera. Tačiau, kol jūs esate čia, aš norėčiau pasinaudoti galimybę, jeigu leis man komitetas, ir šiek tiek pakalbėti apie saugumą ir teroristinius išpolius. Nes aš atstovauju Londonui. Ir iš tiesų neįtikėtinai sudėtinga yra papasakoti, ką reiškia nubūsti sekmadienį ryte ir sužinoti, kad sprogo bomba visai šalia ten, kur tu gyveni. Tai iš tiesų Britanijoje apie tai turime kalbėti, bet tai yra ir europinis klausimas, nes ne tik Londonui tai yra aktualu. Aišku, Londone buvo du išpoliai, vienas Mančesteryje visai neseniai, bet tai nėra tik Junktinės karalystės klausimas. Tai, aišku, ir Paryžiuje buvo siaubingų dalykų. Ir tai tampa vis labiau europiniu klausimu. Ir tai, ką Jūs pasakėte, yra labai naudinga. Aš džiaugiuosi, kad biudžeto komitetas į tai atsižvelgia. Tačiau, man atrodo, nors agentūrų, tokių kaip Europolas Eurojustas, stiprinimas yra puiku, tai yra labai puikia mintis, tačiau aš manau, kad mums reiktų daugiau pamastyti galbūt plačiau šiek tiek, kaip mes galėtumėme kovoti su tam tikromis terorizmo priežastimis ir kodėl žmonėms atrodo, kad jie turi imtis tokių veiksmų. Man atrodo, kartais tai yra ir švietimo mokymo klausimas, kai kas yra susiję su socialinė sanglauda. Ir čia tokios programos kaip Europos socialinis fondas ir kiti yra labai aktualūs. Ir aš norėčiau, kad mums, mes saugumui skirtumėme didesnį prioritetą. Aš žinau, kad tai yra vienas iš jūsų prioritetų, tačiau tai turėtų būti bent jau šiais metais svarbiausias dalykas, ką mes darome, nes tai yra didžiausias, didžiausia nerima kelintis dalykas žmonėms. Ir tai turėtų būti Europos pilie, piliečių darbo tarkės viršuje, galbūt vienose šalyse labiau negu kitose, tačiau visuomet bijoma, kad tai pasklis plačiau į kitas šalis. Taigi aš manau, kad mes tikrai turime tam skirti didžiulę reikšmę. Ačiū, ponas Urtasun. Ačiū. Dėkoju, ponė Muresan, kad atvykote į mūsų komitetą už tai, kad esate pasirengęs bendradarbiauti, išklausyti mūsų minčių, tai yra labai svarbu. Norėčiau už tai Jums padėkoti. Aš kažko daug nepridursiu. Šalia to, kas jau buvo pasakyta, galbūt tiesiog pabrėšiu tai, kad lyčių lygybės aspekto integravimas į biudžeto procesą yra vis dar problematiškas dalykas, kad EFSI lyčių lygybės aspekto nėra ir tą reiktų pataisyti ir taip pat, kad galėtumėme išpristi iš krizės, labai svarbu tinkamai investuoti ir priklausomai nuo to, kur bus skiriamos tos investicijos, tada mes ir galėsime pažiūrėti, kaip galėtumėme padėti ir vyrams, ir moteriams. Taigi tai yra svarbus aspektas. Taip pat aš labai džiaugiuosi, kad instituto biudžetas padidės. Man atrodo, kad šis komitetas tikrai yra dėl to susirūpinęs ir aš dirbau su institutu daug, jie puikiai atlieka darbą, mano manimu, ir mes turime tikrai paremti lyčių lygybės instituto veiklą, nes lyčių lygybės srityje mūsų laukia tikrai nemažai iššūkių, taigi turime tikrai paremti šį institutą. Ir dar vienas dalykas. Jis yra susijęs su ES parama moterų teisų skatinimui už ES ribų ir mums ypatingai neramu e, dėl to, ką Trumpo administracija padarė dėl to nutildymo taisyklės, tai yra būtent uh, visos nevyriausybinės organizacijos, kurios e, užsima reprodukcinė sveikata, lytinė sveikata, yra užčiaupiamos, nėra finansuojamos ir aš manau, kad mes turime daugiau nuveikti tam, kad padėtumėme toms nevyriausybinėms organizacijoms atlikti savo darbą, atsižvelgiant tai, ką padarė e, pastaruoju metu Trumpo administracija. Ačiū, ponas Martan. Oui, merci, moi, Ačiū, nesu biudžeto specialistas, tačiau kelias pastabas turėčiau draugiško pobūdžio. Priimkite jau už piktą. Iš tiesų noriu pasveikinti vertėjus su, su e, uh, puikiai atliekamų darbų. Na, Pirmasis pasiūlymas skirtas kovai su klimato kaita. Noriu kreipti visų dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl teisėkuros pranešimo susijusios su energijos vartojimo efektyvumu, energetikos sąjunga ir taip toliau. Ir čia pastebime tam tikras tendencijos, kurios nukreiptos priešingomis kryptimis. Taigi dabar į tai reikia atkreipti dėmesį, nes mums reikia apsispręsti, kaip rytoj reikės balsuoti dėl šio pranešimo. Ir matant uh, atitinkamus biudžeto pasiūlymus, e, kuriuose taip pat yra numatyta kova su klimato kaita. Antras pastebėjimas. E, Atitinkamos biudžeto eilutės, e, kuriuose siūloma padidinti finansavimą 25 procentais, tai yra A ir B eilutės tačiau dauguma institucijų ir struktūrų, kurios gauna finansavimą iš biudžeto, skundžiasi, kad mokėjimai smarkiai vėluoja ir situacija iš tiesų negerėja, todėl kyla didelė grėsmė daugeliu struktūrinių projektų ir šios rytie taip pat reikia dėti pastangas, kad situacija pagerėtų. Ačiū. Dabar ponai Marisan žodis apibendrinti diskusiją. Ačiū kolegos, visiems noriu padėkoti už atkreiptą dėmesį į įvairius svarbius aspektus. Pone Martan, iš tiesų jūs esate teisus dėl mokėjimų vėlavimo. Daugiausiai tai yra susijęs su paskutinė daugiametė finansinė programa, nes labai greitai įsipareigojimai signavimų buvo patvirtinti, tačiau su mokėjimais e, kilo e, problemų, todėl susikopė neapmokėtų e, sąskaitų stirta ir dabar per 2015-2016 metus mes jau naujos daugiametės programos eigoje sugebėjome tas sąskaitas apmokėti E, tačiau dabar turime užtikrinti, kad su šia problema nesusidurtume dar kartą baigiantis šiai daugiametiai finansiniai programai. Taigi e, privalome užtikrinti, kad valstybių narių siunčiamas sąskaitas sugebėtume apmokėti, todėl e, tie 25 procentai daugiau asignavimų mokėjimams yra labai daug, tačiau jūs taip pat esate teisus ir e, tos biurokratinės kliūtis labai daug žalos padaro mažoms vietinėms įmonėms, kadangi stambus koncernai gali archivuoti dokumentus, e, gali pasisamdyti teisininkus, buhalterius, tačiau jauni smulkus verslininkai, turintis tam tikras verslo idėjas, jeigu jie bus verčiami archivuoti dokumentų originalus penkerius metus, tai reikštų jiems nemažai biurokratinių kliučių ir kartais dėl to žlunga netgi patys projektai ir, viso, ir atskiros įmonės. Todėl biudžeto komitete mes e, užsakėme atitinkamą tyrimą Deloitte agentūros, e, kad būtų apskaičiuoti ES paramos lėšų įsisavinimo sąnaudos ir matome, kad tos sąnaudos yra pakankamai aukštos, ypač mažoms vidutinėms įmonėms tvarkančioms dokumentus ir dažnai reikia samdytis teisininkus, e, kurie padeda užtikrinti paramos gavimą, tačiau e, tikrai jie kainuoja, tačiau parama ne, nebūna automatiškai garantuojama, taigi biudžeto komitete taip pat čia dar reikia daug ką nuveikti. Aš pasižymėjau Ernesto Artasūno ir Klermūdį pastabas dėl strateginių investicijų fondo Iš tiesų reikia daugiau dėmesio skirti mūsų gyvendinimų programų poveikiu ir jeigu e, pareiškėjos moterys ar mokslininkės ar verslininkės ar e, smulkios verslininkės e, turi mažiau galimybių gauti paramą, turime šią problemą spręsti. Taip pat po Martosūno pastabos dėl infrastruktūros joms pritariu, dėl saugumo aspektų. Taip pat, kodėl siūloma stiprinti agentūrų finansavimą veikiančių vidaus reikalų ir teisingumo srityje, tai būtent e, tokiu būdu siekim užtikrinti geresnį informacijos judėjimą, kad aptiktume greičiau e, terorizmų įtarimus asmenys e, nelegalių žmonių gabenimų ir prekybą įtarimus asmenys užtikrintume mūsų išorės sienų saugumą ir tą galima padaryti, taip pat skatindami iš šių agentūrų tarpusio bendrabiavimą. Manau, kad tai buvo svarbiausi aspektai, taip pat ir dėl DAFNE programos pažangos aš prisėmiau atitinkamus įsipareigojimus, kad e, busimo daugiametė finansinė programa būtų užtikrintas atitinkamas finansavimas, vykstant e, ir tęsiantis dėryboms su komisija ir taryba, man taip pat reikės e, sulaukti ir jūsų situacijos vertinimo E, konkrečių pageidavimų ir pasiūlymų, todėl dar kartą noriu padėkoti, kad rato laiko su manimi sustikti, dėkoju už komentarus, aš tikrai juos pasižymėjau ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo per artimiausius mėnesius rengiant naują biudžetą. Pirmininkė, mes taip pat manome, kad bendradarbiavimas bus labai geras ir aš tikiuosi atsižvelgsite e, taip pat ir į mūsų prioritetus. Ačiū. Next point on our agenda is voting. Kitas darbotvarkės klausimas yra balsavimai. Uh, six point on the agenda. Šeštasis darbo tvarkės punktas. Ar esate pasirengę balsuoti? Ar visi turite balsavimo korteles? Jei taip, puiku. Šeštasis darbo tvarkės klausimas. E, galutinis balsavimas dėl e, pranešimo dėl kovos su neligybė kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio. Mūsų komiteto nuomonės referentė yra Agnieška Koslovska Rajevič. Tai devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Dėja reikia patikrinti, nes neaišku. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dešimtas pakeitimas. Atskiromis dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname. Tikrinamės, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Dėja, turime patikrinti vėl. Prašau balsuoti. Closed. Baigėme balsuoti. Pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktas už, prieš, susilaikė pritarta. 14 už, prieš susilaikė pritarta. 15 už, prieš susilaikė pritarta. 16 už, prieš susilaikė pritarta. 17 už, prieš susilaikė pritarta. 18 už, prieš susilaikė pritarta. 19 už, prieš susilaikė. Tikriname, prašau balsuoti. Devautis klaust. Balsuoti baigėme. Pritarta. 20 pakeitimas. Dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė atmesta. 22 už, prieš susilaikė pritarta. 23 už, prieš susilaikė pritarta. 24 už, prieš susilaikė pritarta. 25 už, prieš susilaikė pritarta. 26 pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Konstatuojamosios dalis punktai pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Antrasis pakeitimas yra pakeitimas žodžiu ją. Ja. Ar kas nors norėtų jam paprieštarauti? Ne? Atskiromis dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. Balsuoti baigėme. Pritarta. Amendment 3 in favor. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Penktasis už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta E, tikriname, kaip balsavome dėl aštuntojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galutinio balsavimo dėl šio klausimo nebus. Mm-hmm. Okay. Uh, now, we will vote on the report on the implementation. Toliau balsuosime dėl pranešimo, dėl direktyvos kovai su seksualinė prievarta prieš vaikus ir išnaudojimo vaikų pornografijos įgyvendinimo. E, Klėjamud yra mūsų komiteto nuomonės referentė. Pradedame balsavimą. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. Penktas A kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas B kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 pakeitimas. Su pakeitimu žodžiu. Ar bus norinčių paprieštarauti jam? Ne, tuomet balsuojame. 21 pakeitimas, su pakeitimu žodžiu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Turime patikrinti. Prašau balsuoti. And the vote is closed. It's adopted. Balsuoti baigėme pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 už, prieš, susilaikė, pritarta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 37 už, prieš, susilaikė atmestas. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 40 už, prieš susilaikė pritarta. 43 už prieš susilaikė pritarta. 41 už prieš susilaikė pritarta. Dabar 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 45. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 48 dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 pakeitimas toliau pranešėja teikia pakeitimą žodžiu. Ačiū. Taip, yra pakeitimas žodžiu, dėgiamas pakeitimui žodžiu. Tekstą turite prieš save žodinio pakeitimo, bet jame siūloma išbraukti tekstą guilty of traveling abroad and returning to the EU Toliau tekstas for sexual purposes involving minors. E, išbraukti žodžius a holiday taken. Ačiū, ar kas nors norėtų paprieštarauti? Tuomet balsuojame dėl 49 pakeitimo su pakeitimu žodžiu. Taigi, 49 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė Pritarta. 50 už, prieš, susilaikė, pritarta. 51. Su pakeitimu žodžiu, su, kurį teikia pranešėja. Ar kas nors norėtų prieštarauti? Jei ne, tuomet balsuojame dėl pirmosios dalies. dėl viso pakeitimo su, su kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 58 už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pritarta. 59 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 61 už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors norėtų jam paprieštarauti? Pirmas pakeitimas su pakeitimu žodžiu už, prieš, susilaikė, pritarta. Pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Septintasis pakeitimas. Su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors nori paprieštarauti? Ne, tuomet septintas su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, prašau balsuoti. Atmestas. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar nuomonės projektas su pakeitimais. Balsuojame dėl jo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pritarta. Ačiū visiems 18 už 5 susilaikę. Sveikinėme pranešėją ponę Klėmūdį. Thank you. The colleagues, our next meeting. Daug... Kolegos, kitas mūsų posėdis įvyks Liepos 12 iš ryto. Ačiū visiems, mūsų posėdis baigtas. Ah, thank, uh, thank you very much for, to the interpreters and thank you very much. Pirmininkė dėkoja vertėjams ir sekretariatui už labai puikiai, puikų darbą posėdžio metu.